Okay, we, uh, we uh, will now start this. Mes galime pradėti jau dabar klausimą. Pereisiu iš švedų kalbą, sako pirmininkas. Prašome užsidėti ausines, kad suprastumėte. Norėčiau šiltai pasveikinti visus į šiandien surenktą viešą klausimą. Geriausi teisiniai ir instituciniai mechanizmai geriausios teisinės ir institucinės lyčių lygybės užtikrinimo priemonės. Mūsų klausime dalyvauja keletas specialistų, kurie a, skaitys pranešimus ir labai džiaugiamės, kad jie atvyko. Europos Sąjungoje dažnai sakoma, kad viskas turi būti pagrista mažiausių bendruoju vardikliu. Ir dažnai dėl to reikia daryti kažkokius kompromisus. Tačiau, kai kalbame apie žmogaus teisės, lyčių lygybės, lygybės teisės, tai nebejotinai mes visi suprantame, kad moterų teisės yra tos pačios žmogaus teisės. Tačiau, kas yra labai įdomu, kad būtina iš tiesų pasiaiškinti, kas geriausio padaryta, kad būtų užtikrintos žmogaus ir tarp jų moterų teisės. Tam reikalinga pasimokyti vieniems iš kitų, reikalinga bendradarbiauti pradedant savivaldos lygių ir iki aukščiausio lygio. Nes mes manome, kad būtent tokiu būdu dirbtami mes galėsime geriau užtikrinti ir žmogaus teisės. Aš asmeniškai labai palaikau keitimasi gerąją patirtimi ir manau, kad tai viena geriausių priemonių. Labai naudinga susitikti su žmonėmis, kurie masto kitaip, kurie turi sukaupę vietos nacionalinių lygių įvairios patirties. Todėl dalymasis, keitimasis informacija, dalymasis patirtimi tikrai yra naudingas dalykas, nes visada vienoje šalyje yra tos geros patirties. Tačiau negalima, aišku, aklai perkelti tos patirties į kitą šalį. Visgi manau, kad to, žinojimas apie tokią patirtį gali jūs įkvėpti, sukelti naujų minčių, kurias jūs toliau jau gyvenime plėtosite. Todėl džiugu, kad šiandieną surinktas šis viešasis klausimas ir manau, kad tuomi aš e, baigsiu savo įžanginį žodį, nes mes ir taip jau vėluojame, nes žinote, kad mums iš šiaurės valstybių nepriimtina vėluoti daugiau negu penkias minutės. O todėl dabar iš karto noriu perduoti savo pavaduotoją Elizabeth Morin Chatie žodį, kurį pirmininkaus šią popietę. Ir Džiugiuosi, kad Elizabeth pirmininkaus. Taigi, jums žodis, Elizabeth. bonjour, mais... Labą dieną. Norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų pirmininkui, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkui, ponui Gustafsonui. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad šiam komitetui pirmininkauja vyras nes tai leidžia mums e, pagaliau surenkti tą viešai klausimą, kurį, rengė, e, kurį norėjome surenkti dviejus metus ir šiandien pagaliau jis yra surenktas, taigi dar kartą dėkoju ponui pirmininkui. Nes tas klausimas svarbus mums visiems, tema yra labai svarbi. Dėkoju visiems, kurie atvyko į šį viešąjį klausimą, parlamento nariams ir visiems, kurie susirinko šiandien šioje salėje. Mes e, turime šiandien apsvarstyti dviejopą problemą. Pirmiausia, kaip visi turime užtikrinti vienodas teisės mūsų piliečiam visose šiolaikinio gyvenimo aspektuose. Ir šis mūsų tikslas yra tuo svarbesnis, e, kadangi dabar gyvename krizės sąlygomis ir aišku, kad ekonominė krizė gali turėti neigiamą poveikį piliečių lygių teisių užtikrinimui. Nėra mm, tas teisės jau ir taip lengva garantuoti, o krizės sąlygomis tai yra dar sunkiau. Ir dėl to mes turime susitelkti ties šiuo tikslu žinote, kad parlamentas rengia pranešimą savo nuožiūrą skirtą e, moterims ir moterų žimtumui krizės laikotarpiu APP koordinatoriai Marija Gabriel. E, dėkoju už tai, kad tas pranešimas buvo paskirtas mūsų komitetui ir noriu pasakyti, kad mums tenka labai didelė atsakomybė šioje srityje. Kitas problemos aspektas, ties kurio turėtume susitelkti, tai, kad savo tikslų galime pasiekti tik bendrai, bendromis pastangomis. Ir dirbti, bendradarbiauti reikia visais lygmenimis - ir europinių, ir nacionalinių, ir vietos lygmenių, kaip jūs, gerbiamas prezidentė, ir minėjote įtraukiant nevyriausybinės organizacijas ir visus tuos, kurie galėtų prisidėti prie piliečių lygybės užtikrinimo. Čia turėtume neužmiršti, kad yra taip vadinamos europinės ir nacionalinės teisės. Ir mes ne tik turėtume užtikrinti piliečių lygias teisės, bet ir šioje tokioje konkrečioje veiklos srityje užtikrinti nuolatinį ir veiksmingą bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos institucijų, Europos Sąjungos ligmens ir nacionalinio valstybių narių ligmens. Ir aišku, kalbant apie teisų užtikrinimą, vienas iš tų teisų aspektų yra vienodos moterų ir vyrų teisės. Šiandien noriu padėkoti tiem ekspertam, kurie atvyko į mūsų klausimus. Manau, kad mūsų ekspertų pristatymai sudomins visus. Pirmoji kalbėtoja yra Severin Dupany. Jis yra viena iš bendra autorių knygos most favored European Women Clause. Jis yra e, teisininkė, Europos teisės specialistė. E, Pone Severin Dupanji yra viena iš tų Europos moterų, kurios ir darbas, ir gyvenimas įvairiose valstybėse - Anglijoje, Italijoje, Prancūzijoje, kurios moksliniai tyrimai E, siekia nuveikti, ne, nu, siekia apibendrinti darbą šioje srityje, taip pat Taip pat norėčiau pasakyti, kad Severin Dupany mum pakalbės apie tai, ką yra nuveikusi moterų lygių teisų užtikrinimo srityje. Po to kalbės ponas Jean-Luc Soron. Jis yra valstybės patarėjas. Mums mm, yra didelė galbė, kad šis e, Parido Fin universiteto e, profesorius, dėstytojas atvyko į mūsų klausimą. Ponas Jean-Luc Soron taip pat yra e, patyręs e, Europos teisės specialistas, Europos teisės santykio su nacionalinėmis teisėmis srities specialistas. Taigi, manau, kad pono Saurono Mm, pristatymas mums irgi bus labai įdomus. Žinome, kad jis yra e, išleidęs daug straipsnių ir darbų šią temą. Taigi labai džiaugiamės, kad gerbiamas profesorius atvyko į mūsų klausimą. Ir trečiasis mūsų kalbėtojas yra ponė Mykė Verlo. Atsiprašau, jeigu padariau klaidų tardama jūsų pavardę jūs e, esate palyginamosios politikos specialistė. Nainhamo universitete. Taip pat ponė Verlau, dirbusi e, įvairių vyriausybių, keleto Niderlandų vyriausybių patarėja. Taigi taip pat dėkojame mm, poniai Verlo, kad jinai atvyko į mūsų klausimus ir išsakys savo mintis, savo požiūrį. O dabar suteiksiu žodį pirmajai kalbėtojai. Pone Diupany, prašom žodis jums. E, labą dieną, dėkoju ponė pirmininkė už galimybę atvykti į jūsų klausimą. Dėkoju taip pat pirmininkui ponui Gustafsenui, kad šiandien galime Europos parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komitete pateikti savo nuomonę, savo pozicijas Aš taip pat atstovauju ir savo kolegijai iš asociacijos, kuri negalėjo šiandien atvykti į šios klausimus, nes dabar yra išvykusi į Alžyrą. Perdodu taip pat jos geriausius linkėjimus ir padėką jūsų komiteto pirmininkui ir vicepirmininkiai, kad galiausia mums atsirado galimybė atvykti į šį komitetą. Mes jau penkerius metus mm, aktyviai bendradarbiaujame su jūsų komitetu ir džiaugiamės, kad galiausia mm, galime dalyvauti eh, klausime, eh, kuriame dalyvauja viso komiteto atstovai, nes eh, prieš tai mūsų bendradarbiavimas su šio komitetu daugiausia buvo uh, asmeninio pobūdžio kontaktai su atskirais šio komiteto nariais. Mūsų asociacija, um, kuri um, skirta moterų um, klausimui, buvo įkurta ši asociacija 61 metais, tarp įkūrėjų buvo ir Simona Debovoir ir kiti žymus e, Prancūzijos veikėjai, ji yra nepriklausoma asociacija ir stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į moterų teisių aspektus. Ir mm, tai yra susiję su taip vadinamu Bobini procesu, kai jauna moteris, 16 metų moteris buvo išprievartauta ir mm, padedama mamos pasidarė abortą, nes tuo laiku abortai Prancūzijoje buvo draudžiami, buvo iškelta byla, jinai buvo nuteista ir tada prasidėjo visuomenės diskusijos, debatai apie moterų teisės. Tose diskusijose dalyvavo uh, įvairūs e, žinomi visuomenės veikėjai, teisininkai ir e, po mm, tos bylos buvo priimtas įstatymas 75 metais, kuris leido nutraukti neštumą. Mm, po to ši asociacija e, dirbo įvairiose sritise, kurios e, domina moteris, kurios yra susijęs su moterų teisėmis, tai yra moterų atstovavimas politinėme gyvenime. 75 e, metais buvo įkurta pirma lygių teisų observatorija. Ir dėl tos mm, observatorijos darbo buvo mm, pakeistas ir Prancūzijos įstatymas dėl moterų atstovavimo politinėme gyvenime. Taigi mes dirbame įvairiose sritise, kurios yra susijęs su moterimis ir moterų teisėmis. Šiandien mes kalbame apie taip vadinamą most favored European woman clause. 1979 metais pirmą kartą Europos parlamentas buvo išrinktas um, per visuotinius rinkimus. Ir tada iškilo klausimas, ar uh, tinkamai moteris atstovaujamos tose rinkimuose ir ar atstovavimas yra toks, koks jis turėtų būti. Ir kalbant apie tas nuostatas, kurios suteiktų tam tikrą prioritetą moterims, e, tada pirmą kartą jos buvo paminėtos, o po Mm, keleto metų, dalyvaujant įvairioms e, moterims iš įvairių visuomenės sluoksnių, buvo peržiūrėti įstatymai ir atitinkami ES teisės aktai ir remiantis tą atliktą įstatymų peržiūrą e, kurią netaip lengva buvo padaryti, nes reikėjo uh, versti kai kuriuos e, dokumentus į kitas kalbas. Taigi visas šis darbas leido apžvelgti Europos valstybių narių įstatymus įvairiose sritise, e, kurie svarbus mo, įvairiose srityse, kurios svarbios moteriams ir buvo išrinktos nuostatos, kurios yra palankiausios moteriams. Tai yra penkios sritis - darbas, e, smurtas, moterų atstovavimas ir lygios teisės politinėme gyvenime bei, visuo, e, bei e, įmonių valdyme ir taip pat moterų teisės šeiminėme gyvenime bei švietime. E, tuo metu taip pat mes kreipiamės į feministių judėjimų atstovės, į pilietinės visuomenės, į, ne, į pilietinę visuomenę, į nevyriausybinės organizacijas ir publikavome šio savo darbo rezultatus. Aišku, įstatymai keičiasi, bet mūsų filosofija, mūsų pozicija išlieka ta pati. Ir mes ir toliau išlaikome uh, tą rinkinį nuostatų iš įvairių Europos uh, valstybių nacionalinių įstatymų, kurios palankiausiai uh, traktuoja moteris. Mes stengiamės užmėsti dvišalius kontaktus su valstybių narių atstovais, su Europos parlamento nariais, su nacionalinių parlamentų nariais ir parengėme keletą dokumentų, taip pat direktyvų, rezoliucijų, galimų parlamento rezoliucijų projektų nes bandėme pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis, kad būtų galima įtvirtinti tas palankes teisinės nuostatas skirtas moterims. Valstybėse narėse mūsų siekis buvo sutiktas įvairiai. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų dokumentų atkreipė dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, Maltoje skirybos nebuvo įmanomos, surengėme atitinkami uh, atitinkamą kolokviumą, kai Prancūzija pirmininkavo Europos Sąjungai ir dabar jau Maltoje galima išsiskirti. Airija 13 metais ruošiasi išsakyti savo poziciją dėl abortų. Taigi, iš tiesų mūsų veikla duoda rezultatus. Kalbant apie mūsų uh, siekius institucinę e, ir teisinę, institucinėje ir teisinėje e, srityje, tai kai kurios valstybės narės pasisakė už tas palankes teisinės nuostatas mm, moterims. E, pavyzdžiui, Belgija, Belgijos senatas irgi aktyviai dirba. Mes jam pasiūlėme mm, keletą idėjų ir Belgijos parlamentas atitinkamai paskelbė du dokumentus šioje srityje. Prancūzijos nacionalinė asamblėja praktiškai vienbalsiai 2011 m. kovo 22 d. balsavo už tokių palankių nuostatų įtraukimą į Prancūzijos įstatymus. ES ministrų taryba 2010 metais e, svarstė šį klausimą ponė Bašlo, jį iškėlė e, ir tada buvo kalbama apie lyčių lygybės institutą, kuris dabar jau yra įkurtas Vilniuje. Bendradarbiavimas su Europos parlamentu mums irgi yra labai svarbus, nes mūsų pagrindinis tikslas, kad Europos Sąjunga e, turėtų žmogišką veidą, kad jinai būtų suprantama Europos piliečiams. Dėl to mes galvojame, kad labai svarbu, kad ši demokratinė e, ES, e, kad, kad ES būtų skiriamas pakankamas dėmesys e, moterų e, problemoms, moterų teisėms, kad Europos piliečiai suprastų, kad ES tai pirmiausia yra žmonių sąjunga, jo lab, kad Europos ir, ir jinai veikia žmonėms. Turime neužmiršti, kad 50 procentų mūsų gyventojų yra moteris. Taigi mes dirbame Europos piliečių, nu, tarp jų ir moterų labui. E, ir aišku, mūsų klausia, kodėl mes mm, ne, nebandome įtvirtinti ir palankiausių teisinių nuostatų vyrų atžvilgių noriu pasakyti, kad mes pirmiausia mm, skiriame visą dėmesį moterų teisėms ir mm, turime pakankamai darbo ir šioje srityje. Kalbant apie, pažiūrėjau, kovą su smurtu nuo 2007 metų, mes siūlome laikytis ispaniškojo modelio šioje srityje. Mes norėtume, kad būtų bendras požiūris dėl visų, į visus aspektus, kurie yra svarbus moterims. Netaip seniai Nanterre universitete buvo atliktas tyrimas, kurio e, tikslas buvo išsiaiškinti atsakymus į visus uh, svarbiausius klausimus šioje srityje. Manau, ponas Luk Soron, kuris kalbės po manęs, dar plačiau pakalbės apie tos aspektus. Taigi, manau, kad mm, mes esame pakankamai daug nuveikę ir turime mm, pakankamai e, daug e, teisinių instrumentų, e, kaip parodė Nanter universiteto tyrimas, kuriais galima pasinaudoti. Taip pat norėčiau paminėti dar kitą programą E, Nanter universitetas sukūrė, pasiremdamas angliškojų modelių, taip vadinamas teisinės klinikas, e, kuriuose teisinė konsultac... teisinės konsultacijos teikiamos mm, visiems e, pageidaujantiem dalyvauti įvairiuose projektuose. Žinau, kad jau nebeturiu daug laiko E, užbaigdama noriu pasakyti, kad Europos parlamentas taip pat padėjo mum e, parengti knygų, mūsų darbų ištraukas italų, anglų kalba. E, tikimės ir kitomis kalbomis tą padaryti. Žinome, kad yra Žinome, kad e, įvairūs universitetai bendradarbiauja šioje srityje, pavyzdžiui, Nantero e, universitetas su Italijos ir Vokietijos profesoriais vyksta e, įvairūs vyksta bendradarbiavimas vykdant įvairius projektus. O mes kaip Europos piliečiai pirmiausia, turėtume e, pagalvoti štai apie ką. Galbūt Europos e, parlamentas galėtų parengti pranešimą apie palankiausias teisinės nuostatas moterų teisų srityje. Vilniuje yra lyčių lygybės institutas ir e, mes aktyviai bendradarbiaujame su tuo institutu. Jie dar tik kūrėsi, E, turi mm, labai platų darbų sąrašą, bet mes tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas su lyčių lygybės institutu taip pat bus naudingas. Dėkoju. Manau, kad klausimus galėsime pateikti, kai visi trys ekspertai pakalbės. Dabar suteiksiu žodį ponui Jean-Luc Soron, valstybės patarėjui. Dėkui, norėčiau padėkoti vicepirmininkiai ir pirmininkui už tai, kad esu pakviestas į šį klausimą. Lorsque Gisèle Halimi, il y a quelques années, m'avait contacté pour me demander de, de monter dans l'aventure. Iš tiesų, man didelė garbė jūsų komitete pasisakyti, papasakoti apie mūsų projektą, kurį pradėjome prieš keletą metų. Mane labai sudomino palankiausio Europos moters statuso nuostatos pozityvioji pusė. E, Europoje dėja stebime, kad socialinė prasme vyksta tam tikras atsitraukimas. Ir šiuo metu piliečių akise labai svarbu Europą pateikti būtent iš e, teigiamos pusės. Žinoma, už dyką niekas nieko neduoda. Ir čia būtina mums e, siekti, kad šitą nuostatą pradėtų veikti, bet tam reikia, kad e, atsirastų tam tikra sinergija tarp galimų ir egzistuojančių priemonių. Visų pirma, kalba eina apie ES teisės priemonės instrumentus ir reikia uh, kad tie instrumentai visose lygmenyse būtų tinkamai taikomi. Žinoma, ne viskas yra Europos kompetencijos rytis, nes kartais jūs sumanote kažką daryti ir gaunate atsakymą, kad bendryje negali kištis į šią sritį ir čia ką nors veikti. Bet e, vis tiek tokioje situacijoje turime remtis parlamento rezoliucijomis ar komisijos komunikatais ar tarybos deklaracijomis ir juos kažkur sukaupti. Nes vieną dieną iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad jie pravers, kad ir teisme. Yra ir dar kitų dalykų, kuriuos galima būtų panaudoti. Nereikia užmiršti, kad egzistuoja vadinamasis atvirasis koordinavimo metodas. Kitaip sakant, kad e, bendryje, kuri toje srityje neturi teisinių galių, gali pasiremti geriausią, pažangiausią valstybių narių praktiką ir raginti ją dėkti. Tai nėra privaloma, bet galima padaryti. Sekantis žingsnis čia būtų vadinamasis enhanced cooperation, sustiprintas bendradarbiavimas. Dar žinoma yra ir e, trečia kryptis, tai nacionalinė teisė, nes ES teisė nepakeičia nacionalinės teisės arba tarptautinės teisės, tai yra sutarčių, kurios e, yra sudarytas tarp valstybių narių arba e, E, sąjungos ir trečiųjų asmenų, sakysime, yra priumo sutartis e, susijusi su Šengeno zonos funkcionavimu. Tad e, neturime šitų dalykų svarbos ignoruoti, nes dvišalės konvencijos, daugiašalės konvencijos siunčia tam tikrą signalą valstybėms narėms. Na ir pagaliau. Daug ką galima rasti Lisabono sutarties naujoviese. Ne viskas kol kas dar yra pakankamai išnaudota. Pavyzdžiui, 2014 metais mums būtina užtikrinti, kad per rinkimų kampaniją, per ateinančią rinkimų kampaniją, kai kalbame ar EPP, ar socialdemokratų frakcijos atstovus, jų rinkiminėse kampanijose atsispindėtų ta palankiausia Europos moters statuso nuostata. Na ir dar viena priemonė, vadinamoji ES piliečių iniciatyva, jūs puikiai esate su jie susipažinę, jūs žinote, kad reikia surinkti milijono piliečių parašus, bet e, atsižvelginti tai, kiek yra ES piliečių, tai iš tikrųjų yra įmanomas instrumentas. Ir e, tai leistų iškelti į viešumą problemas, kurios e, nėra vien tik tai nacionalinio lygmens. Tad e, čia reikia ieškoti nacionalinės teisės pridėtinės vertės, o ne jos ribojimo. Na ir Lisabono sutartyje yra vadinamieji pagreitinantieji straipsniai, e, kurie leidžia imtis priemonių, kad e, tiesiekuros tekstai būtų priimti uh, priimti greičiau, pradėti taikyti greičiau, nelaukiant, kol visose 27 ar 28 su Kroatija dabar, kad kol tos nuostatos bus galutinai patvirtintos. Taigi, e, reikalas yra pasirinkti tinkamą strategiją, pasirinkti, kurias priemonės vienu ar kitu atveju pasirinkti. Taip, reikia sustelti ties nacionaliniu centru, europiniu centru, atsiprašau, bet taip pat neužmiršti ir to, ką galima nuveikti nacionaliniu lygmeniu. Pirmininkė, dėkoju profesoriui už glaustą pristatymą ir dabar suteiksiu žodžiai poniai Mykė Ferlau iš Niderlandų. Pirmiausia, Noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame klausime, nes tikrai jaučiuosi labai pagerbta, kadangi palankiausios statuso nuostatos tikrai nesu iki šiol girdėjusi, nors esu moterų lygybės, lyčių lygybės specialistė. Todėl tikrai labai džiugu, kad uh, plačiau papasakojate apie šią nuostatą. Bet kodėl? Džiugu, todėl, kad tai yra labai pažangi priemonė, kuri gali padėti nacionalinių vietos ir europinių lygių užtikrinti geresnį visų pastangų lyčių lygybės srityje rezultatą. Mes tarp mokslininkų vadiname visą tai lyčių lygybė plus, nes neabejotinai šis klausimas negali būti atsietas nuo įvairių sričių, įvairios sritis persipina tarpusavyje ir todėl mes vadiname lyčių lygybė plus. Todėl kiek klausimas iš tiesų, kokiosgi turi būti priemonės institucinės ir teisinės ir kaip tą lyčių lygybės plus nuostatą galima būtų taikyti. Yra rinkinys įvairiausių principų, kai kurie iš jų susiję su tam tikromis procedūromis. Jeigu tam tikros tikri instituciniai mechanizmai pasiteisina, tai nebejotinai juos būtina kuo plačiau taikyti praktikoje. Bet jeigu jie nepasiteisina, tai jų patobulinti praktiškai neįmanoma. Todėl, kalbant apie procedūras ir apie tvarkas, reikalinga ne tik imtis nedelsiant veiksmų, bet taip pat turėti procedūras, kurios užtikrintų tikrą pažangą kontekstinę prasme ir užtikrintų konkrečius rezultatus vietos lygių. Kai mes kalbame apie teisinės ir institucinės priemonės, tai nebejotinai jos turi būti orientuotos į lyčių lygybę, atitinkamai atsižvelgiant į lyčių ypatumus. Nes tada bus aišku, ką daryti. Jūs galite, pavyzdžiui, apsaugoti moteris nuo e, seksualinio priekabiavimo, bet tai nereiškia, kad tai iš esmės pakeis moterų padėtį. Ir todėl tas lyčių lygybės plus principas yra visa apimantis. Kai mes analizuojame teisinės ir institucinės priemonės, galima išskirti tris jų kategorijas, kurios yra labai svarbios. Pirmiausia, tai yra įstatymai ir taisyklės, bet nemažiau svarbios yra kitos dvi kategorijos, nes jos yra pirmiausiai susijusios su žmonėmis ir žmogiškaisiais gebėjimais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra įvairios struktūros, agentūros, paslaugos, organizacijos, kurios dalyvauja sprendimų prieimimo procese ir visos kartu jos um, skleidžia žinias apie lygias moterų teisės. Trečia kategorija tai yra ištekliai plačiaja prasme. Tai gali būti pinigai, laikas, galimybės, uh, dalyvauti procesuose, kaip pavyzdžiui dalyvauti demokratijos, demokratijos kūrimo procese. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad visada egzistuoja strategijų ir institucinių priemonių įvairovė, kurių būtina imtis. Kodėl? Ir kokios tai yra priemonės. Vienas dalykas yra aiškus, kad lyčių lygybės politika bus sėkminga, jeigu mes suderinsime trumpalaikę ir ilgalaikę strategijas, nes kiekvienu atveju reikia vadovautis šiais dviem dalykais teigiamais veiksmais ir ilgalaikę perspektyvą, jeigu norime pasiekti rezultatų lygybė, lyčių lygybės plus principas pasiteisins, jeigu bus veikiama aktyviai ir priemonės bus taikomos aktyviai, nes reikalinga jeigu pastebima moterų diskriminacija, nedelsiant imtis priemonių tai diskriminacijai pašalinti, nes tik tokiu būdu bus galima pakirsti iš šaknų tos diskriminacijos apraiškas. Dar vienas dalykas, kad labai dažnai lyčių lygybės ir e, diskrimina, e, diskriminacija yra vadinama septingalvių slibinu, todėl kad kovoti reikia ne su pavieniu reiškiniu, o su jų visuma. Ir kai kalbame apie geriausios teisinės priemonės tokiu atveju, tai reikia nepamiršti dviejų dalykų. Viena, visada reikia veikti drąsiai, ir daryti tai, kas mums atrodo geriausia, nepamirštant, kad pasikeitus aplinkybėms pasikeis ir priemonės. Ir tai, kas buvo geriausia anksčiau, nebūtinai bus geriausia pasikeitus sąlygoms. Kai kalbame apie taisyklės ir įstatymus, tai palankiausio statuso Europos moterims sukūrimas yra puikiai iniciatyva. Kodėl? todėl kad ji atkreipia dėmesį į tai, kokį aukščiausią, kokį geriausią rezultatą šiuo metu galima pasiekti. Kita vertus, tai padeda geriau perimti teigiamą patirtį ir užtikrina, kad nebus apsiribota vien tik tai sausomis teisinėmis nuostatomis. Mano vadovaujama projekto metu kuris vykdomas pastaruoju keletą metų, mes įsiaiškinome, kad tikrai vietos lygių Katalonijos, Flanderių, Škotijos ir a, kitais vietiniais lygiais yra pasiekta tikrai labai daug. Ir Kodėl? Todėl, kad pakankamai dinamiškai yra veikiama visais lygiais. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti Ispaniją. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie teisinius e, priemonės, tai reikia galvoti ne tik tai, kiek tos teisinės priemonės yra kokybiškos, bet ir apie tai, kiek kokybiškai jos yra įgyvendinamos ir ar praktiškai tos priemonės pasiteisina praktikoje ir ar įmanoma pasiekti rezultatų. Aš manau, kad jūs e, žinote, kad, pavyzdžiui, požiūris į moteris yra labai skirtingas. Aš esu iš Niderlandų ir moterų prostitucija Niderlanduose yra labai įvairiai vertinama, bet tai yra tik pozicijos užėmimas, bet ne veiksmo taikymas. Dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tai, kad palankiausio statuso nuostata galėtų būti plačiau taikoma, bet kaip tai padaryti. Jeigu mes pagalvosime apie žmonės ir išteklius, tai nebejotinai reikia įsiaiškinti, kaip reikalinga geriausiai veikti. Mes vykdydami savo projektą pamatėme, kad įvairios struktūros veikia pakankamai chaotiškai ir jų, struk, ir jų hierarchija chaotiška. Pavyzdžiui, Britų atveju tos struktūros jungiasi. Ir įkurta viena bendra komisija. Tai yra teigiamas pavyzdys ir mums tokių pavyzdžių reikia daugiau, nes reikia įsiaiškinti, kokia struktūra geriausiai pasiteisina. Taigi, nepamirštant, kad vieno dalyko, jog dabartiniu metu pasiteisina geriausiai tos institucijos, kurios derina skirtingus e, diskriminacijos, kovos su diskriminacija elementus. Tai tu, reiškia, turi būti mišraus tipo institucija. Lygiai taip pat mes e, pamatėme, kad institucinės sistemos yra labai įvairios. Yra ir tokių šalių, kuriuose nėra jokios konsultacinės patariamosios struktūros lyčių lygybės klausimų. Arba yra deklaruojama, jog veikia taryba, bet ta taryba tiesiog jau nebedirba. Tai gana pavojinga situacija, nes nebejotinai, kai kalbame apie moterų lygybės klausimą, turime nepamiršti, kad tai yra sudėtinė žmogaus teisų dalis ir mes turime dirbti šioje srityje lygiai taip pat kaip ir kitose žmogaus teisės apimančiose srityse ir atitinkamai turi būti užtikrintas teisinis reguliavimas. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie išteklius, kurie yra būtini. Kai kuriuose šalyse e, yra sudaromas atskiras biudžetas, o tai reiškia, kad aišku, kokios pinigų sumos yra skiriamos lyčių lygybės principui įgyvendinti. Apibendrindama galiu pasakyti, kad palankiausio statuso iniciatyva yra labai vertingas dalykas, ir turime imtis darbo, kad ši nuostata būtų įgyvendinta visoje Europoje. Dabar, pavyzdžiui, reikėtų daugiau gal dėmesio skirti ištekliams, nes jie reikalingi, pavyzdžiui, kontracepcijos srityje, nesakysime, ne Niderlanduose, Kai kurie asmenys gauna nemokamai, bet ne visada. Ir aš manau, kad e, tokius dalykus reikia, reikia užtikrinti tokių dalykų prieinamumą visiems, o tai jau yra institucinių išteklių problema. Dėkoju. Dėkoju Jums už išsakytas nuomonės ir pozicijas, taip pat dėkoju, kad laikėtės numatyto kalbėjimo laiko. Norėčiau dabar grįžti štai prie ko. Mums svarbiausia yra piliečių lygybė. ir palankiausios, palankiausios statuso Europos moterims užtikrinimas mūsų nuomonė nėra feministinis siekis. Tai yra siekis užtikrinti vienodas teisės visiems piliečiam Europos Sąjungoje. Suprantu, kad gali būti mm, skirtingi mm, keliai, būdai, kuriais tą galima padaryti. Mes savo komitete, Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komitete, svarbiausia dėmesį skiriame visų piliečių vienodų teisių užtikrinimui. Taip pat, kalbant apie tą palankiausią statusą moterim, noriu pasakyti, kad šioje srityje mūsų komitetas intensyviai dirba, kolegos tikrai tą paminės, tai yra ir kova su smurtu prieš moteris. Tai iš tiesų toks smurtas būtent ir reiškia vienodų teisų nebuvimą. Mes taip pat e, kovojame dėl atlyginimų suvienodimo, suvienodinimo moterims ir vyrams. Čia tik dvi sritis, kurias dabar paminėjau, bet mes irgi aktyviai dalyvaujame uh, visame šiame darbe. Taip pat siekiame turėti europinę viziją. Ir tai susiję ne tik su teisiniais dalykais. Pirmiausia, turime turėti aiškę statistiką kad aiškiai žinotume, kur didžiausia neligybė tarp mūsų piliečių yra, kokioje srityje galima konstatuoti didžiausią neligybę, kai kalbame apie, pavyzdžiui, krizę ir moterų užimtumą. Mums trūksta duomenų, kad galėtume tiksliai vertinti situaciją dabartiniu momentu. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms deputatams. Matau, kad Marija Gabriela nori žodžio. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami pranešėjai, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Šartie už puikų šio klausimo organizavimą. Tai labai svarbi tema, tai yra mūsų e, komiteto darbo vienas svarbiausių aspektų. Tai taip pat yra labai svarbu ir visam Europos parlamentui. Kalbant apie palankiausią statusą Europos moterims, noriu pasakyti, kad šioje srityje yra e, kad šioje srityje situacija įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Vienos yra labiau pažengiai prieki, kitos atsilieka. Bandome įvertinti, kokią politiką vykdo atskiros valstybės narės, kokia politika vykdoma visoje Europos Sąjungoje. Man prieš tampant Europos parlamento narė, e, aš didžiausią dėmesį skiriau visuomeniniai politikai. Dabar, kalbant apie šį palankiausią statusą, palankiausio statuso nuostatas, manyčiau, kad labai svarbu kalbėti apie tokių nuostatų, tokią europinę nuostatą, kurios leistų sustiprinti moterų teisės įvairiose valstybėse narėse. Tai yra dviejopa problema. Pirmiausia, turime pasirinkti, kokią e, tą nuostatą bus ir po to kaip jinai, pagalvoti, kaip jinai bus e, įgyvendinama. Čia galėtume panagrinėti įvairius esamus modelius ir tada pasirinkti geriausiai, kad galėtume jį pritaikyti visos ES lygmenių. Maničiau, kad tai būtų geriausias metodas pralaimėti savo, e, savo siekiuose. Manau, kad e, į moteris ir negalima žiūrėti vienodai visoje Europos Sąjungoje, nes kiekviena valstybė narė m, turi savo specifiką, lygiai taip pat kaip kiekviena moteris yra kitokia pabandysiu šiek tiek smulkiau pateikti šias mintis. Pirmiausia, turėtume įvertinti viešąją politiką, kuri skirta lyčių lygybės ir lygių teisų užtikrinimui. Tada turėtume pasižiūrėti, kokie moterų poreikiai nacionalinių ir Europos ligmenimis, e, su kokiomis problemomis susiduria moteris siekdamos lygių teisų Ir taip pat turėtume pasisakyti už keitimąsi gerąją praktiką visoje, už keitimąsi gerąją praktiką visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad Europos lyčių lygybės institutas e, bus mm, puikia galimybė siekti minėtų tikslų. Ir tada galėsime numatyti europinį modelį, kuris atsižvelgs į valstybių narių specifiką, bet kuris savo ruoštų taip pat turės ir pridedamąją europinę vertę. E, toks modelis yra labai svarbus, nes jis atspindės e, valstybių narių specifiką ir leis aiškiai e, padalinti paskirstyti kompetencijas ir numatyti tam reikalingas lėšas. Taigi, manyčiau, norėčiau paklausti, mm, kaip ta mm, palankiausio statuso nuostata turėtų būti suformuota europiniu mastu ir kaip jinai turėtų mm, būti įgyvendinta. Norėčiau, kad pranešė atsakytų į tą klausimą. Mm, Pone e, Dupany sakė, kad aktyviai bendradarbiauja su Europos parlamentu ir su mūsų komitetu. Ir norėčiau e, jos paklausti, kaip realiai, konkrečiai, per kokius projektus galėtume šią nuostatą įgyvendinti. E, ponas kalbant apie tai, ką kalbėjo pono Žak Soron, jis minėjo, kad labai svarbu, kad ir ES taryba skirtų šiem aspektam pakankamą dėmesį, o kalbant apie piliečių iniciatyvą, ši iniciatyva yra labai svarbi, bet labai sunku tą iniciatyvą įgyvendinti. Taigi e, noriu paklausti, kada iš tiesų m, mm, galėsime tinkamai pasinaudoti Lisabonos sutartimi tokioms panašioms iniciatyvoms įgyvendinti. Ir norėčiau paklausti, kiek lyčių lygybės institutas galėtų būti tinkamas mm, institutas mūsų tikslam įgyvendinti ir nenuviltų piliečių lūkesčių. Taip pat labai svarbu neužmiršti, kaip svarbu platinti gerąją praktiką. E, pavyzdžiui, kelios valstybės e, kartu sutelkė pastangas Mm, kad pakankamas dėmesys būtų skirtas skirybų mm, klausimams. Taigi, norėčiau paklausti štai apie ką. Ar nereiktų sukurti darbo grupių, kurios e, vienytų Europos, e, Europos lyčių lygybės instituto, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų? atstovus, kad tos darbo grupės iš tiesų e, galėtų pasiekti, kad būtų įtvirtinta e, palankiausio statuso e, moterims nuostata. Labai svarbu turėti modelį ir sieki, kurio siekiame, bet labai svarbu ir turėti priemonės tam įgyvendinti. Taigi, norėtume konkretesnių e, pavyzdžių, ypač turiu galvoje 14 metų rinkimus. Dėkoju. Dėkoju poniai Gabriel už išdėstytą poziciją, už e, tai, kaip įgyvendinti idėjus Edith Power ir Brigitte Thompson. E, nori dar pasisakyti. Pirmiausia, gal Edith Bauer, po to ponė Thompson, prašom. Madame Thompson. Alors, Madame Thompson. Tvarka, tada ponė Thompson, prašau, jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat uh, Ačiū už tai, kad ėmėtės šios iniciatyvas ir suorganizavote šios labai svarbius klausimus. E, pirmą kartą, kai išgirdau, kai pirmą kartą išgirdau minint knygą dėl palankiausio moters statuso, buvau iš tikrųjų smarkiai paveikta. E, Aš manau, kad šitą modelį galima būtų taikyti ne vien toje srityje, apie kurią šiandien kalbame, lyčių lygybėje, bet ir kitose srityse. Labai svarbu, kad tai yra novatoriškas naujas modelis. ES jau taip susiklosti, kad e, kai reikalas užžeidavo apie lyčių lygybę, ES visada lideravo, veikdavo pirma, negu kad e, valstybės narės. Paprastai gal yra kitaip, tačiau kai kalbama apie lygybę, lyčių lygybę, tai Europos institucijos veikdavo anksčiau negu valstybės narės. Iki 2006 metų, kai e, atsirado Ispanijos įstatymas ir staiga pamatėme, kad e, Ispanija mus aplenkė. Tačiau aš manau, kad reikia išlaikyti tą lyderiavimo tradiciją, įkvėpėjo vaidmenį valstybėms narėms. Ir manyčiau, kad tai reikėtų susijęti su strategija 2020. Ji yra labai svarbi tame tarpe ir kalbant apie lyčių lygybę. Nes mes rekomenduojame, kad 75 procentai e, darbo jėgos e, turėtų išlikti darbo rinkoje. O dabar matėme, kad iš vyrų 75 ar net 76 procentai iš tikrųjų yra aktyvūs darbo rinkoje, tuo tarpu moterų procentas yra tik tai 60. Todėl turime keistis patirtimi e, siekiant e, kuo daugiau moterų įtraukti į darbo rinką, kaip užtikrinti vaikų priežiūrą, geros kokybės priežiūrą, nes e, to neužtikrindami negalime reikalauti, kad moteris eitų į darbo rinką. Ir šis poreikis akivaizdus visose valstybėse narėse. Yra E, gerai, e, kad e, lyčių lygybės institutas Vilniuje daugiau dirbtų palyginimo srityje, lygintų įvairių valstybių taikomas strategijas. Aš manau, kad mes turime daug daugiau bendro negu kad skirtumų. Taip, yra tam tikrų sričių, kuriuose mes skirtingai matome reikalus, tarkime, prostitucijos problema, mm, žiūrint iš Niderlandų požiūrio taško yra vienaip, o Skandinavija į tai žiūri kaip į baisų dalyką. E, o e, Danijoje pagrindinis iššūkis yra tai, kad nepakankamai pripažįstama, e, nepripažįstami lyčių skirtumai E, oro uoste, tikrinant e, keleivius, pavyzdžiui, labai dažnai prie manęs Danijoje prišoka vyras ir bando mane apieškoti ir paaiškinimas paprastai yra mes Danai, mes žmonės, žmonės visi yra lygus. Bet e, yra ir tokiu atveju, kai mes iš tikrųjų galime patemti aukštyn atskiras valstybės narės. E, profesorius taip pat paminėjo tokių atvejų ir aš esu taip pat nusteikusi toliau dirbti, užtikrinant palankiausią moters statuso nuostatą. Dėkui. Dėkui, ponė Thompson, už jūsų analizę, už dalyvavimą mūsų diskusijoje. Dabar ponė Edith Bauer. So for... Ačiū, pana pirmininkė. Malonu, kad surinktas šis klausimas, jis leidžia pasikeisti nuomonėmis ir tikriausiai man dėrėtų pirmiausia nuoširdžiai pasakyti, kad mane kiek glumina įsireiškimas, palankiausias statusas Europos moterims. Nes aš manau, kad mes negalime perkelti konkurencijos principų į sritį, kurioje skirtumų yra pakankamai. Ir Kokie tai skirtumai? Tai yra teisiniai skirtumai. Labai sunku palyginti padėtį, pavyzdžiui, įvairiose šalise būtinio smurto požiūrių, nes visą tai reglamentuoja baudžiamosios teisės kodeksas. Jūs paminėjote darbo teisę, bet egzistuoja, pavyzdžiui, e, su darbo sauga susiję įstatymai tokie kaip atostogos kūdikio priežiūrai. Gal aš kažko nesuprantu? Gal nesuprantu, kokia yra palankiausio statuso principo idėja, bet teisinė padėtis reglamentuojanti lyčių lygybę tikrai yra nebloga. Elizabeth paminėjo atotrukį tarp to, kas yra teorijoje ir to, kas yra praktikoje. Taip, įstatymai yra geras dalykas, bet ne visada tie įstatymai duoda rezultato. Dar vienas dalykas yra teisės gynimo priemonės. Bet vėlgi, situacija įvairiose šalyse labai yra skirtinga. Teisė į gynybą kai kuriuose valstybėse narėse užtikrinama nemokamai, bet yra ir tokių šalių, kuriuose tokia teisė pasinaudoti netaip jau lengva. Paprasčiausiai tai per brangiai kainuoja. Per brangu yra kreiptis į teismą ir todėl teismą pasiekia tik labai menkas ieškinių skaičius. Aš manau, kad yra dar vienas dėmesio vertas aspektas. Jūs minėjote institucijas, kurios susima lyčių lygybės reikalais. Tačiau kila klausimas, o kokiegi teisinių požiūrių padėtis įvairiuose valstybėse? Kiek veiksmingai veikia tokios institucijos, ar jos turi pakankamai kompetencijos, nes vėlgi sunku būtų atlikti palyginamąją analizę, gal reikėtų išanalizuoti atskiras situacijas. Tik tada galėsime galvoti, kaip ištaisyti padėtį. Yra dar ir daug kitų veiksnių bei priemonių, kurie buvo paminėti, na pavyzdžiui, keitimasis gerąją patirtimi arba atviras koordinavimo metodas. Bet aš nemanau, kad šioje srityje visą tai veikia ir nemanau, kad atėjo laikas uh, tos principus plačiai įdėkti, nes uh, teisinis pagrindas teisinės normos yra labai skirtingos. Kaip kad yra skirtinga padėtis. Pavyzdžiui, kad ir atostogų, skirtingai reglamentuojamos yra atostogos kūdikio priežiūrai. Ir matyt, galbūt net ES mes negalėsime modernizuoti europinių teisės normų visuotinių lygių nes socialinė sistema, tos sistemos finansavimas jau savaime verčia elgtis įvairias valstybės narės savaip. Todėl suvienodinti padėtį, manau, bus beveik, kad neįmanoma arba reikės labai labai ilgai dirbti. Nenorėčiau čia, aišku, konkretizuoti. Apibendrindama, noriu paklausti, o kokią jūs esate sukaupę patirtį dėl Kokia yra jūsų patirtis teisų įgynimo priemonės taikymo srityje? Ką jūs galite apie tai pasakyti? Nes, aišku, Aš dabar e, norėčiau išgirsti atsakymą, kadangi turiu e, vykti, pereiti, dirbti į kitą komitetą. Dėkoju Editai Bauer. Galbūt prieš perdodant žodį mūsų pranešėjams, dar norėčiau suteikti žodį Petrai Šot iš Europos komisijos. tai yra Teisingumo generalinio direktorato atstovė. Dėkoju už. Dėkoju, pirmininkė, aš esu Petra Šota, esu dirbu Teisingumo generalinio direktorato lyčių lygybės skyriuje. E, pastaraisiais metais rengėme svarbiausias direktyvas, pastaruoju metu kvotų direktyva, čia buvo paminėta motinystės išmokų direktyva, taip pat ir tėvystės atostogų direktyva, e, savarankiškai dirbančių moterų direktyva. Visa tai darbas, kurį atlikome per pastaruosius kelis metus. Taip pat palaikome ryšį su jūsų organizacijomis, kurios čia yra atstovaujamos. Mes visada galvojame, kad jūsų atliekamas darbas yra labai naudingas, nes mums ypač svarbu pažangiausia praktika. Tad kai komisija masto apie naują teisės aktą, visada žiūri į valstybių narių patirtį ir masto, kas galėtų pasiteisinti Europos lygmenių. Tačiau e, tai nėra taip ir paprasta. Ne visada galime pasirinkti patį geriausią sprendimą. Turime atsižvelgti į tai, kad e, sutartys mūsų įgalioja ieškoti tik tai minimalaus suderinimo lygmens ir turime ieškoti tam tikro mažiausiai kainuojančio sprendimo. Kitaip sakant, turime atsižvelgti į uh, sutarties tam tikrus apribojimus, e, o sutartis reikalauja siekti minimalaus harmonizavimo. Ir e, todėl komisija turi žvelgti truputį iš kito požiūrio taško. Tuo tarpu jūsų mokslininkų akimis paprastai e, ieškoma pačios geriausios teisėkuros procedūros. Tačiau, žinoma, komisijai labai svarbu girdėti visas nuomonės. Taip, iš tiesų labai sudėtinga kartais e, numanyti, kas galėtų pasiteisinti, nes teisėkuros, finansinė kultūra valstybėse narėse labai dažnai smarkiai skiriasi. Tad e, kokia galėtų būti geriausia situacija, pavyzdžiui, dėl motinystės atostogų ar skirybų, e, ar e, po skirybų turėtų alimentai būti mokami e, visą likusį gyvenimą, kaip geriausiai atsižvelgti į vaikų teisės ir taip toliau. Kai pradedame leistis į smulkmenas, viskas pasidaro labai sudėtinga. Taip pat, kai kalbame apie motinystės atostogas, ar palankiausias moters statusas būtų ilgos motinystės atostogos, ar geriau būtų trumpos, bet labai gerai apmokamos Tačiau e, ypač svarbu, kaip jūs ir minėjote, matyti ir bendrąją panoramą. Tai tikrai yra labai svarbu. Tad tiek aš ir norėjau pasakyti. Dėkoju. Merci beaucoup. Dėkoju. Aš dabar suteiksiu žodį mūsų specialistams. Galbūt pirmiausia suteiksiu poniai Mikė Verlo. Ja. Okay, I will, I will, these are all very valuable comments. Dėkoju, pirmininkė, pastabas labai naudingos. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, e, kuris paskui ir kitų buvo pakartotas kad e, abstrakčiai e, gal labai gražu kalbėti apie patį geriausią variantą, bet tikrovėje tai yra labai sunkiai įgyvendinami dalykai. Tokia buvo mintis, ar ne? Iš tikrųjų, e, iš esmės yra kaip išspręsti šią problemą ir yra du galimi sprendimai. Du yra neblogai. Visų pirma, eina kalba apie politiką, kalbame apie demokratinės institucijas ir demokratiškai žmonės gali apsispręsti, kuris variantas yra geresnis. Na, o antras kelias būtų pasirinkti principus, kurių pagrindų jūs pasirinksite geriausią variantą. Jeigu pažvelgsime į valstybių narių tėvysės atostogų įstatymus, mes juos išanalizavome ir mums susidaro įspūdis, kad ne vienas iš jų nėra tobuliausias. Taigi E, galima e, pasirinkti kriterijus, kurie galėtų būti ar labiau filosofiški, ar labiau besirimantis mokslo tyrimais e, ir tada jau skaidriai spręsti. Bet yra ir kitas kelias - leisti demokratinėms institucijams tuos dalykus nulemti. Bet ta problema yra išsprendžiama ir yra tie du keliai ir panaudojant palankiausio moters statuso nuostatą tam, kad pastimuliuotume diskusiją apie tai, koks galėtų būti geriausias kelias, jau yra žingsnis pirmin, labai svarbus žingsnis pirmin. Ir čia e, atviras koordinavimo metodas yra labai svarbus. Nepakanka vien svarstyti apie bendrą mažiausią vardiklį bet reikia kaupti ir piliečių iniciatyvas, mokslininkų pasiūlymus, kad sukurtume tam tikrus forumus, arenas, kur tos idėjos galėtų būti įgyvendinamos tikrovėje. Keletas e, kalbėtojų paminėjo lyčių lygybės centrą Vilniuje kad šis centras e, turėtų būti labiau įtrauktas, e, skleisdamas informaciją. Iš tikrųjų, taip yra, bet kaip e, mūsų Prancūzijos kolegų pavyzdys rodo, būtent nevyriausybinės organizacijos per visą Europos istoriją tuo užsima ir tai ir toliau turi tęstis. Toms organizacijoms mes turime padėti. Ir e, mes jokiais būdais jų entuzijazmo, kuris kartais yra dar didesnis, e, neturėtų būti slopinamas. Taip, egzistuoja lyčių lygybės centras ir kol jis įsibėgės, gali užtrukti laiko, o nevyriausybinės organizacijos dažnai veikia sparčiau. Dėkuoju, ponas Sorum. Dėkui. Buvo nemažai įdomių dalykų pasakyta. Aš manau, kad yra ryšys tarp to, ką sakė ponė Verlo ir ponė Gabriel. E, turiu galvoje nacionalinius parlamentus, Europos parlamentą, institucijas ir esamus tinklus. E, šie visi aspektai, lyčių lygybės aspektai yra labai uh, susijęs su visuomenės struktūra ir tradicijomis ir dėl to šį klausimą reikia spręsti įvairiais lygmenimis, atsižvelgiant į kultūrinę valstybių narių specifiką. Aišku, įvairovė yra gerai, bet ne, ne, viską, ne, ne visa įvairovė yra naudinga, yra gera. Vieną sritį pamiršome ir tai mano klaida. Tai yra Europos taryba ir Europos tarybos konvencijos. Europos tarybos kompetencija nėra ribojama ir būtų labai įdomu surenkti mm, atitinkamas diskusijas po Europos tarybos skiečių. Kalbant apie teisinį aspektą, vyksta nemažai bandomųjų projektų, e, kai valstybė narė vykdo tam tikrą e, teisinį projektą ir tada mes žiūrime, pažiūrėjau, ar tą praktiką galima būtų pritaikyti Prancūzijoje, kalbant apie tą palankiausią mm, statusą, tai reiškia palankiausių teisinių nuostatų įgyvendinimai, bet visat reikia pagalvoti, mm, ką realiai tai duos yra Ispanijos, Austrijos, Estijos įstatymai. Bet reikia neužmiršti to, kaip visa tai realiai veiktų praktikoje. Yra bandomieji projektai ir mm, vykdant tokius projektus galima realiai pasižiūrėti, ką jie duoda praktiškai. Ir tik pabandžius tokius projektus, tik realiai pabandžius juos įgyvendinti, man, matysime, ar tos nuostatos iš tiesų realiai įgyvendindamos duoda naudą. Tikrai nemanau, kad yra statistinių duomenų apie moterų ir vyrų teisių lygybę ar neligybę 27 valstybėse narėse. Žoržas e, Klemanso sakė, kad statistika tai yra E, tik melo sinonimas. Taigi, statistinių duomenų e, trūksta. O aišku, dažnai labai svarbu turėti e, tinkamą vaizdą apie tai, kokia konkreti situacija yra šioje srityje kalbant apie šias palankaus statuso nuostatas, yra labai svarbu, kad institucijos apie jas galvotų. Lisabonos sutartis yra didelis žingsnis į priekį, jinai yra labai svarbi, bet jinai nepakankamai realiai įgyvendinama. Turime neužmiršti, kad daugelis dabar galvoja, kad ES nėra pakankamai demokratinė institucija, bet mes turim visas priemonės, tik tai nesusimastome, ar jos iš tiesų iki galo įgyvendinamos. Tas pats liestų ir moterų teisės ir moterų padėtį. Dėkui, ponė Diupany. Dėkoju. Pirmiausia, atsakysiu poniai Bauer. Jis gal ruošiasi išeiti, bet norėčiau padėkoti jai už bendradarbiavimą esu dirbus parlamento nario padėjėja, tai žinau, kad parlamentarai turi daug darbo, dalyvauja įvairiuose posėdžiuose. Labai dėkoju, kad sudarėte galimybę atvykti į šį komitetą ir dalyvauti šiuose klausimuose. Tai svarbiai prisideda, tai ženkliai prisideda prie mūsų siekių, prie mūsų tikslų. Poniai Gabriel, norėčiau prisidėti prie to, ką sakė ponas profesorius, kad labai svarbu, kad Europos taryba mm, dalyvautų visame šiame darbe. Statistiniai duomenys, ponė Šartie, paminėjau, kad statistinių duomenų trūksta. Netaip seniai moterų Prancūzijos moterų teisių ministerija išleido knygą, kurioje yra statistika iš įvairių ES valstybių narių. Ir e, Vilniaus institutas moterų lygių teisių. E, Vilniaus lygių teisų institutas, manau, aktyviai dalyvaus mm, šiame darbe ir tokia informacija, e, ši mano minėta knyga, manau, institutui būtų labai naudinga. Aš bent jau iš tos knygos labai daug sužinojau apie moterų teisės ir apie jų evoliuciją. Poniai Thompson, noriu pasakyti, kad mes taip pat skiriame daug dėmesio moterų mm, dalyvavimui darbo rinkoje. Daug moterų daly, dirba e, pusę etato, nepilnu etatu ir tai aišku neigiamai atsiliepia ir jų senatvės pensijom ir e, susijęs su socialiniais aspektais. Taigi mes norime, kad moteris galėtų mm, būti visapusiškos, visateisiškos darbo rinkos dalyvės ir mm, apsirūpinti, būti, būti nepriklausomos ir finansiškai. Europos institucijos dirba daug, už tai esame dėkingi. kalbant apie geriausią modelį, kuriuo galėtume pagrysti savo darbą, situacija yra labai įvairi, įvairiose valstybėse narėse yra didelių, yra mažų valstybių narių. Kai kurios valstybės narės yra panašios, pavyzdžiui, kalbant apie kovą su smurtu, mes pasirinkome Ispanijos įstatymus kaip palankiausius šioje srityje, bet galbūt tie įstatymai tokie geri yra ir, to, ir todėl, kad iki juos priimant e, smurto mm, e, srityje Ispanijos įstatymai, e, Ispanijoje buvo labai baisi situacija. ir Ispanijos, pavyzdžiui, nuostatos mm, skirtos kovai su smurtu apima ne tik atitinkamus įstatymus, bet ir atitinkamą mm, policijos pareigūnų rengimą, mokymą ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, tai yra labai išsamus ir geras įstatymas, bet kiekviena valstybė turi atitinkamus įstatymus įvairiose srityse. Bet yra ir aišku, visos valstybės skiriasi, turi savo specifiką, bet m, mm, galėtų būti nuostatos, kurios yra svarbios visom valstybėm narėm, pavyzdžiui, kad moteris ir vyrai turėtų gauti vienodus, atsak, m, vienodus atlyginimus. Kalbant apie šeiminius santykius, mes pasirinkome Austriją kaip turinčią palankiausias nuostatas E, šeiminėje arba bendro gyvenimo srityje. Aišku, čia svarbu neužmiršti ir kultūrinių, religinių ir visų kitų aspektų. Moterų atstovavimas politinėme gyvenime čia pasirinkome Belgiją kaip turinčią palankiausias nuostatas, nes tai rašyta į Belgijos konstituciją. Taigi, galėčiau pasakyti, apibendrindama, iš tiesų vyksta daug darbų įvairiose srityse ir čia galime cituoti ES sutarties atskirus straipsnius yra direktyvos, e, tėvystės, motinystės atostogų direktyva, dėl tėvų atsakomybės, dėl kovos su smurtu ir taip toliau. Visa tai yra puiku, bet tam, kad Europos piliečiai suprastų, ką ES iš tiesų reiškia, turėtume daugiau informuoti, skleisti daugiau informacijos apie tokius europinius projektus, europinius veiksmus ir kodėl mes pasisakome už tą palankiausio statuso moterims nuostatą. Tai dėl to, kad atkreiptume dėmesį į tai, kad yra e, palankus modeliai valstybėse narėse, bet taip pat norime atkreipti ir piliečių dėmesį į tai, kokia svarbi yra Europos Sąjunga, užtikrinant nu, tas mm, mm teisės, nes yra pakankamai, yra daug instrumentų, tiesiog galbūt apie juos ne visuomet yra žinoma. Kiekviena valstybė narė perkelė uh, direktyvas į savo nacionalinę teisę, atsižvelgdama į savo modelį, į savo socialinį modelį, į savo nacionalinę sistemą. Visa tai e, yra susiję ir su tuo, kokiu europinį, kokiu europinį modelį galėtume turėti. suprantame, kad mm, kiekviena valstybė narė turi savo specifiką ir dėl to suvokiame, koks sudėtingas ir komisijos darbas. Pone Bauer, matau jau išėjo, jinai klausė, mm, kokie mūsų mm, pagrindiniai projektai, kuo jie paremti. Tai jie paremti, aišku, palankiausio statuso nuostata mm, ir yra įvairių projektų Tai yra. Mm, tai atsispindi ir e, nacionaliniuose įstatymuose, pavyzdžiui, Prancūzijos įstatymuose. Taip pat e, socialinių teisių nuostatose yra ir teisinės nuostatos kuriomis remiantis, pavyzdžiui, kaip palankiausio prekybinio statuso suteikimas, tai, tai atsispiriant iš tų nuostatų mes bandome suformuluoti palankiausio moterims statuso nuostatas ir vykdome atitinkamus projektus. Kalbant apie kompetenciją, mes irgi žinome, kokie pagrindiniai principai čia turėtų mm, būti. Ir mes suprantame, kad galime veikti įvairiose srityse, siekiant įtraukti piliečius, siekiant, kad piliečiai suprastų, ką daro ES, ką jinai gali padaryti ir ko jinai siekia mūsų visų labui. Taigi mes norime, kad ES piliečio akise būtų su žmogišku veidu. Tai taip pat yra ir mm, Europos žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų hartija, yra teisingumo teismo mm, praktika ir daugelis kitų galimybių. ir jei minėta siūlyta darbo grupė bus įkurta, tai iš tiesų jinai galės dirbti visose šiose srityse. Dėkui visiems pranešėjim, dėkoju ponui e, profesoriui Soron, kuris kaip tik turi dabar išeiti. Ir dabar suteiksiu dar žodį poniai Verlo, jinai dar paprašė žodžio. Ir dar po to mūsų komiteto nariams. Aš tiesiog pastebėjau, kad nepasakiau vieno dalyko, kurį norėjau pasakyti. Ir tai yra reaguojant į vieną pasisakymą, kad sunku, pasakymą, kurį čia išgirdau, kad labai sunku žinoti, kas yra geriausia ir ką daryti su alimentų mokėjimu ir su globos skirimu turėčiau pasakyti, jog yra tokių pavyzdžių, kurie rodo, ką padaryti. Aišku, labai sunku yra išsiaiškinti, kuri politika būtų pati geriausia šiuo atveju, nes situacijos yra labai skirtingos ir ponia Gabrielė labai teisingai kalbėjo, kad taip sąlygos yra skirtingos, bet yra vienas aspektas, kurio tikrai nedėra pamiršti. Ir alimentų mokėjimo bei globos klausimas čia labai tiktų kaip pavyzdys. Nes pavyzdžiui, mūsų šalyje, jeigu iš tiesų už, užtikrinama lygybė, tai tada nėra e, reikalinga mokėti alimentų, nes tėvai po lygiai prižiūri vaikus. Bet ten, kur lyčių lygybės nėra, tai tada kyla uh, problema, nes tada atsiranda alimentų mokėjimo klausimas ir globos skirimo klausimas, nes lygios teisės neužtikrintos. Taigi šiuo požiūriu, aš manau, visada galima truputį atsitraukti nuo situacijos ir pagalvoti, kodėl taip yra sunku surasti atsakymą į klausimą, o kas geriausiai tiktų, nes sistemos skirtingose šalyse tikrai skiriasi. Ir ar galime, todėl kyla klausimas, atitinkamai bandyti visus suvienodinti. Bet aš manau, kad kartais tai yra įmanoma. Pone Thompson, nori užduoti dar klausimą. Taip, ponė pirmininkė, tikiuosi, dar turime laiko, todėl norėčiau užduoti klausimą profesoriai Berlo, jūs labai įdomiai kalbėjote apie lyčių lygybių institucijas ir priemonės. Europos parlamente mes manome, kad tikriausiai visose valstybėse narise turėtų būti tokios institucijos. Ir visos valstybės narės, išskyrus Ispaniją, įtraukė lyčių lygybės aspektą į žmogaus teisų sritį nes tai yra viena iš diskriminacijos formų šioje srityje. Įdomu yra tai, kad parlamente mes stengiamės vengti subendrinimo tokių klausimų kaip moterų diskriminacija ir mažumų diskriminacija. Mes analizuojame mažumų diskriminaciją kaip vieną klausimą, o moterų diskriminaciją, kuri yra gana plačiai paplitusi, kitą. E, kaip kitą klausimą. Ir aš manau, kad bent jau šių dviejų klausimų suplakti vieną krūvą nereikėtų. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs mąstėte kada apie būtent tokį atskirimą? Ir gal mes, moterų komitetas, turėtų įvertinti padėtį šio požiūriu, nes kai lygybės institutas buvo įsteigtas, mes tada negalvojame, bet dabar pradėjome galvoti, kaip gyveikia tas institutas. Ir būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, ką jūs manote. E, vienas klausimas, kuris eina, kuris yra toks pat kaip ponios Thompson klausimas yra observatorijos, kaip jos veikia koks jų darbo rezultatas ir ko jom pavyksta pasiekti ir kaip įvertinti viešąją politiką. Šį klausimą šiandien pateikė mūsų klausimų dalyviai, bet jūs, ekspertai, jį neatsakėte. Viešosios politikos įvertinimas šioje srityje yra vienas svarbiausių dalykų. Kaip jūs norėtumėt, kad mes mm, e, propaguotume tą geriausią, jei mes nesame įvertinę viešosios politikos šioje srityje atskirose valstybėse narėse. Taigi tikiuosi. Gal... Kągi, pirmiausiai turiu pasakyti, kad yra nepaprastai sudėtinga palyginti valstybių narių institucinę sąrangą. Vykdydami vieną projektą, kuris vadinasi Green, mes bandėme tai daryti, bet tikrai tai palyginti labai sudėtinga, nes yra valstybių narių, kuriuose nėra tokios institucijos, o, o ten, kur jos yra, padėtis keičiasi pakankamai sparčiai. Taigi yra labai puikiai knyga, e, Andrijos Krišan redaguota knyga, e, bendrautoriai yra specialistai iš Niderlandų, Junktinės karalystės, jie analizuoja e, institucinės sąrangos ypatybės ir atskirų institucijų sujungimą. Jie daro skirtumą tarp trijų institucijų, tai yra moterų agentūros, patariamosios tarybos ir e, kova su diskriminacija. Taigi, jeigu mes kalbame apie sujungimą institucijų, tai daugiausia jungiama institucijų e, kovos su diskriminacija srityje. Ir tada matome, kad ir diskriminacija seksualinių pagrindų irgi padėti šioje srityje pagerėja. Kai kalbame apie patariamasias struktūras, kurios veikia, tai šioje srityje institucinis sujungimas yra mažiau pastebimas reiškinys, bet tos institucijos veikia pakankamai um, energingai. Uh, Knyga, kurią minėjau, pasirodė labai neseniai, bet ten yra įdomios medžiagos. Mes iš savo pusės taip pat pastebėjome, kad pavyzdžiui, tokiuose valstybėse narėse Portugalija tikrai pasižymi gerąją patirtimi ir ten veikia atskiros institucijos, kurios, kita vertus, glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje. Ir tai padeda e, geriau veikti. Tačiau pats tyrimas reiškia tai, kad tyrimą turi atlikti šios ryties, tai yra lyčių lygybės ryties specialistai. Netaip yra lengva tokių specialistų surasti, nes jeigu mes norime ištirti, pavyzdžiui, heteroseksualinių mažumų diskriminaciją, tai turi būti žmonių, kurie supranta, kas tai yra. Ir yra tam tikrų e, mažumų. Ir kartais, pavyzdžiui, moterų tarpe tokių mažumų nėra, tokios mažumos nėra skaitlingos. Kai kuriais kitais atvejais jos yra skaitlingesnės ir kiekvieną kartą reikalinga tirti atskirą situaciją. Pati, pats principas parodo, kaip tai daroma. Pavyzdžiui, Austrijoje, kai kalbame apie santoką, ten kaip tik patirtis yra geriausia, nes uh, tenai homoseksualios poros gali susituokti. Ir Austrija yra minima kaip tikrai labai geras pavyzdys nes aš esu gyvenusi Austrijoje kitą vertus, bet negalėjau su savo partnerė susituokti. Taigi, kaip matote, yra labai daug breunų kaip tam brangakmenyje. Bet aš manau, kad pačio principo esmė yra ta, kad jeigu mes pagalvosime apie ES kaip apie didžiulę laboratoriją, kurioje knibžda įvairios mintis ir siūlymai ir kurioje aptarima, kas geriausia, tai tada, aš manau, mes sugebėsime surasti gerų būdų ir galėsime judėti po truputį į priekį. Nežinau, ar aš atsakiau, bet dar buvo vienas klausimas. Aš kalbėjau apie viešosios politikos įvertinimą. Nežinau, ar gerai jūs supratau, sako ponia Verlo, bet ponia Thompson dabar. Kalbant apie palankiausią moters statusą nuostatą, tai e, mes galėtume ją taip pat pasinaudoti ir prietarams iš ankstiniai nuomoniai greuti. Aš neseniai skaičiau, kad moteriams darbo rinkoje geriausiai sekasi būtent Portugalijoje, bet suvokimas, Europoje yra toksai, kad e, būtent Portugalijoje daugiausia moterų yra skurdžios ir patiria priespaudą. Dėkui, kad pabrėžėte šį aspektą. Ar ponia Verlo jau baigėte? Like Iš tikrųjų, būtent tai man e, ir patinka, kai kalbama apie palankiausią moters statuso nuostatą. E, reikia pasakyti, kad Austrija ir Ispanija, o ne Skandinavija, pavyzdžiui, pirmauja, kai kalbama apie smurto prieš moteris e, pasireiškimus. Tai iš tikrųjų pravartu nesilaikyti tų įprastinių įtariamųjų nuostatos. Dėl e, pirmininkės klausimo, tai e, apie kokį vertinimą jūs kalbėjote? Ar tai kaip lyčių lygybė atsispindi kitose srityse? Bet e, šiais atvejais tikriausiai dažniausiai ieškant pačių geriausių aspektų reikia, reikia taikyti istorinį metodą, remtis istoriniais pavyzdžiais. Prie istorinių pavyzdžių mes dar ateisime. Pone Dupany, dėkoju, ponė pirmininkė. nelabai daug ką turėčiau pridurti. Tiesiog noriu mm, grįžti prie tų mažų valstybių, kurias pasirinkome pavyzdžiais. Jūs minėjote, kad Austrijos įstatymai e, santokos rytyje yra e, geriausi, Ispanijoje yra įstatymų, kurie riboja homoseksualų santokas. Kalbant apie mažas valstybės, galėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, dėl tėvų mm, teisių. Estijos pavyzdį ėmėme. E, teisės čia nustatomos pagal giminystės ryšį. Kalbant apie Niderlandų E, įstatymus, tai čia tėvystės teisės nustatomos e, tėvui ir partneriui, nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos, Lietuvos įstatymai dėl, dėl priekabiavimo galėtų būti minimi. Taigi, turime tokį kaip ir žemėlapį su įvairiomis nuostatomis Tiek galėčiau pasakyti. Mes tiesiog pasirinkome e, atskirų valstybių modelį, e, pabandė tokią pusiausvyrą rasti. O kalbant apie viešosios politikos įvertinimą, aš negalėčiau pateikti konkrečios informacijos, bet manau, kad yra labai svarbu uh, tą padaryti, ypač turint galvoj dabar įtemptą finansinę situaciją. Galbūt reiktų dar pagalvoti apie tai. Dėkui. Pirmininkė, galbūt suteiksime žodį mūsų komiteto pirmininkui, bet prieš tai aš pabandysiu apibendrinti vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir kuriam, ko gero, visi pritarėme, tai yra, kokia yra Europos parlamento, koks Europos parlamento supratimas šioje srityje, kokią filosofiją remiasi Europos parlamentas. Tai Europos parlamento pagrindas šioje srityje yra visų piliečių lygių teisų užtikrinimas ir visos energijos skirimas būtent tam užtikrinti. Mes nenorime čia prieš pastatyti e, vieną visuomenės dalį kitai. Mes norime užtikrinti vienodas teisės visiems piliečiam. Kokią filosofiją remiasi mūsų darbas, profesorius Sorong sakė, ir tą turėtume nuolat prisiminti, kad mes esame politikai ir turime suteikti žmogišką veidą Europos Sąjungai. Sudaryvų Europos Sąjungos įvaizdį. Piliečiai irgi nori tos žmogiškos Europos. Tiek apie filosofiją. Kalbant apie datas, paminėčiau dvi datas. Tai yra 2020 metai. Tai yra Europos strategija Europa 2020. Toje strategijoje e, skirta vietos, pakankamai vietos ir moterų padėčiai, moterų lygių teisų užtikrinimui moterų padėčiai, moterų ir vyrų padėčiai visuomenėje. Visi šie tikslai yra aiškiai politiškai apibriešti Europos lygmenių strategijoje Europa 2020. Ir jau dėl šių dalykų yra bendras sutarimas. Antroji data, kurią turėtume paminėti ir kuri šiandien buvo minėta per mūsų klausimus, tai yra 2014 metai. Tie metai yra Europos parlamento rinkimo metai. Ir tada bus aiškiai nubrėžtos politinės gairės tolesniam mūsų gyvenimui. Dėl to norėjau atkreipti dėmesį į tas dvi datas - 2020 ir 2014 metai. Kalbėjome apie kultūrų įvairovę, apie nacionalinius valstybių skirtumus įgyvendinant europinę politiką. Bet yra toje įvairovėje panaudojamos priemonės, kurios leistų atsižvelgti į kultūrų ir nacionalinės situacijos specifiką. Brigit Thompson minėjo apie horizontalius politikos įgyvendinimo aspektus, kurie remiasi nacionalinė politika, kurie aišku irgi valstybėse narėse šioje srityje gali skirtis vienos yra daugiau pažengiai prieki, kitos mažiau. Norėčiau pasakyti, kad šioje srityje nėra linijinės pažangos. Kai kalbame apie piliečių lygias teisės arba apie moterų padėtį visuomenėje, apie vyrų ir moterų lygias teisės. Mes įsivaizduojame, kad nuolat šioje srityje vyksta pažanga ir yra linijinė pažanga, bet žinau, kad istoriškai tai nėra taip moteris istorijoje, pavyzdžiui, antikos laikais turėjo labai svarbę vietą visuomenėje, taip pat ir viduramžiais, ir XIX amžiuje. Ir tie laikotarpiai, kai moteris vaidino svarbę, e, svarbu vaidmenį visuomenėje, keitėsi ir moterų padėtis tapdavo silpnesnė. Taigi, europinė politika, kurią vykdome, visa veikla šioje srityje, e, moterų lygių, e, e, lygių teisių instituto darbas Vilniuje yra labai svarbu, bet mes nesame vieninteliai, kurie siekia visų piliečių lygybės. ES turime būti kuklus ir suprasti, kad šis darbas yra nuolatinis, kadangi visuomenė nuolat keičiasi. Yra mm, atsitinka įvairūs dalykai, kyla krizės ir mm, tada mūsų judėjimas į priekį sulėtėja. Taigi, turime būti realistais. Dėkoju visiems e, atvykusiems šiandien į mūsų klausimus, dėkoju visiems pranešėjams, dėkoju visiems dalyviam. Ačiū labai. E, taip pat pirmininkė dėkoja vertėjam. que e, nous ferons euh, dans notre commission euh, beaucoup de travail encore dans cet objectif-là. Merci. Ir tikiuosi, kad mūsų komitetas ir toliau dirbs ir tikrai jo laukia daug darbų šioje srityje. O dabar perdodu pirmininkavimą komiteto pirmininkui.